Dear President, Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Labadiena, posėdį pradedame. Ankstesnio e, posėdžio e, protokolai patvirtinti. Ar kas nors turi prieštaravimų? Ne. Tada teigiame, kad jie yra patvirtinti. Toliau. E, plačios apimti.